pranešimų. Mano tekstas yra čekiškai, todėl skaitysiu čekiškai. Pone Žanin Henes Plašart ir ponas Bontes pateikė raštu pranešimą, kad jie atsistatydina kaip Europos parlamento nariai. Jie buvo išrinkti į Niderlandų parlamentą pagal Europos parlamentarų įstatymą ir tiesioginių rinkimų įstatymą ir pagal Europos parlamento darbo tvarkos taisyklės nuo birželio 17 dienos skelbėme, e, kad jų vietos yra laisvos parlamente. Turime tarybos pirmojo svarstymo rezultatą ir turime komisijos e, direktyvos projektą